klaidų priežastis, bet ir kaip tas klaidas ištaisyti, kaip galima patobulinti pačią kontrolės sistemą, kaip galima būtų plačiau pasinaudoti sukauptą gerą patirtimi. Ir dar vienas dalykas, kodėl atsiranda tos klaidos, kokios yra pagrindinės klaidų priežastis. Todėl nebejotinai visos šios temos tiesiogiai tarpusavyje susijusios. Dabar dėl išlaidų kontrolės. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Balčyčiui už darbo dokumentą ir už puikų mūsų ataskaitos apibendrinimą, bei už tai, kad pritarėte mūsų išvadoms ir rekomendacijoms. Šiandien svarstytina ataskaita didžiausia dėmesį kreipia į tai, kad gautų mūsų mokesčių mokėtojai geriausią vertę už išlaidas ir kad būtų tinkamos kainos mokomos už perkamas paslaugas ir e, prekes. Komisija, auditorumai ir valstybės narės žino, kad e, viešųjų išteklių panaudojimo kontrolė ir tinkamas tų išteklių panaudojimas yra sudėtingas dalykas, visada padaryti yra klaidų. Tačiau mes turime galvoti, kaip jas sutvarkyti, kad išlaidos būtų tinkamos, kad jos būtų pagristos. Ir tam reikia ne tik taip analizuoti sukauptą gerą patirtį, bet ir kaip yra išleidžiami pinigai. Taigi nuo pat pradžių audito rūmai glaudžiai bendradarbiavo su komisija ir dera pastebėti, kad komisija paprastai reaguoja tada, kai pavėluotai, tada, kada jau sumokamos yra sumos ir tada kyla problemų, kad bus pažeistas ekonomikos principas arba kad atsiras tiesiog netinkama sistema. Komisija taip pat programavimo laikotarpio pradžioje nesijėmė skleisti geros patirties pavyzdžių. Dar vienas dalykas, kad valstybių narės naudoja labai įvairią metodiką ir ne visada tinkamai um, suvaldo galimą riziką. Ir kaimo plėtros programų analizė rodo, kad uh, Panašios klaidos egzistuoja beveik visose valstybėse narėse. Teismas padarė iškvadą, kad iš tiesų galima nemažai sutaupyti, kontroliuojant geriau e, kaimo plėtros projektų išlaidas. Ir tos e, sutaupytos lėšos gali būti skirtos kitiems papildomiams e, projektams finansuoti. Mes taip pat nustatėme ir tos geros patirties pavyzdžius, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį tam, kad būtų galima geriau pasinaudoti su paprastintų išlaidų sistema. Tiesą pasakius, tai, ką mes sakome savo ataskaitoje, nėra, kažkoks, um, nėra kažkokia panasėja ir negali būti pritaikyta visų kaimo plėtros projektų išlaidų eilutėms. Tačiau nebejotina yra viena, kad valstybė narių institucijos, kurios sukūrė pakankamai detalę kontrolės sistemą, visgi e, turėtų ją tobulinti. Ir reikia galvoti ne apie tai, kaip daugiau patikrinti, bet kaip geriau patikrinti, atsižvelgiant į riziką ir tikrinti tos projektus, su kuriais e, susijusi didžiausia rizika. Labai džiugu, kad pranešėjas ir komisija pritarė mūsų rekomendacijoms, tai aiškiai atsispindi iš parengto pranešimo ir komisijos atsakymų atsakymo. Komisija jau imasi veiksmų, tokių kaip pavyzdžiui, jį tiesiogiai perkelia mūsų ataskaitos atskiras mintis į valstybėms narėms skirtas gairias. Taigi esu labai dėkingas visiems ir labai džiaugiuosi, kad e, audito rūmai turėjo galimybę labai iš anksto bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, su jumis e, rengdami šią ataskaitą. Labai ačiū. Ponas Balčytė, jūs kaip pranešėjas dabar galite pasisakyti. Pirmi e, kolegos, taip pat sveikinu ir noriu padėkoti auditorumų nariui Kevinui Kardifui parengus šią specialią ataskaitą, kaip ir buvo minėta, dėl kaimo plėtros skirimo lėšų kontrolės. <clears throat> Aš nebenoriu kartotis, kad šitas klausimas arba šitas lėšų panaudojimas yra labai svarbus, siekiant skatinti ES žemės ūkio konkurencingumą, kur mes tikrai negalim pasigirti dar šitoje srityje, kad esam toli pažengę, užtikrinant, aišku, labai svarbę mums irgi taip pat tikslą tausų gamtos išteklių valdymą ir gerinant gyvenimo kokybę kaimo vietovėse bei kuriant ir išlaikant darbo vietas. Dotacijos minėtų laikotarpių sudarė apie 50 milijardų eurų ir todėl ekonominės ir finansinės krizės laikotarpių komisija ir valstybės narės turėjo vykdyti ypatingai griežtą tokių didelių lėšų kontrolę. Tačiau, tačiau šioje ataskatoje, kaip ir daugelį kitų, kaip ir šiandieną prieš tai klausimo svarstymė, išlieka ta pati problema. 2007-2013 metų laikotarpiu ES lėšos dažnai buvo skiriamos komisijai nepateikus gairių, nenustačius aiškių ir pamatuojamų siekimų tikslų neiški projekto atrinkimo sistema ir kriterijai ir be to valstybės narės jau eilę metų neteikia teisingų ir palyginamųjų duomenų apie tai, kaip teisingai buvo išleistos ES lėšos. Atsižvelgdamas į auditų rūmų rekomendacijas ir į savo dokumentą įtraukiau kelis pastebėjimus ir konkrečius pasiūlymus, iš kurių paminėsiu pagrindinius keletą. Tai pirmiausia, svarbu, kad komisija užtikrintų kad valstybės narės naudotųsi audito rūmų parengtais ir pirmame priedė pateikimais, kriterijais ir kontroliniu sąrašu. Taip pat, kad komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad visoms kaimo plėtros programoms taikomos kontrolės sistemos padėtų. Padėtų mažinti perteklinių arba nereikalingų specifikacijų, nekonkurencingų kainų ir projekto pakeitimų riziką ir kad jos būtų tikslingai taikomas didžiausios rizikos srityse. Taip pat valstybės narės turėtų plačiau taikyti jau aiškiai vardintus ir nustatytus ekonomiškai veiksmingus metodus, įvertinti išlaidas numatomą rezultato atžvilgių, tikrinti, ar dėl standartinių įkainių susidarimo permokos, kaip referencinės kainas naudoti rinkos kainas, o netikėjai nurodytas. Net jei taikytos viešųjų pirkimų procedūros, kontroliuoti, kad išlaidos būtų pagrystos, taip pat taikyti griežtesnius reikalavimus projektams, kurių apimtis yra labai didelės. Taip pat komisija turėtų nustatyti aiškę sistemą, pagal kurią valstybės narės privalėtų teikti pastoviai patikimą, teisingą ir palyginamą informaciją apie žemės ūkirtyje įgyvendintų projektų rezultatus. Taip pat, kaip ir buvo paminėta, jūsų germa pirmininkė frakcijos turėtų išnagrinėti pateiktus pasiūlymus dėl audito darbo tobulinimo. Ir manau, kad mums ateityje reikia prieiti prie bendro principo, kad auditorumai, parlamentas ir ne tik tai komisija turėtų galimybę prieiti prie duomenų, kurie yra valstybėse narėse. Ir tai mums leistų kartu su valstybėm narėm labiau kontroliuoti ir kartu keisti tas įtvirtintas sistemas, kurios šiandieną nebetitinka ir kaip auditorumų pranešėjai šiandieną sakė, kai kurios valstybės negali jau užtikrinti kai kurių projektų tinkamo valdymo. Ačiū labai. Ähm, Ačiū. Iš tiesų, pono Kardifo ataskaita labai E, išsami ir mums pateiktas labai išsamus vaizdas apie tai, kas vyksta ir kas turėtų būti padaryta. Ir mes iš tiesų turėtume susitelkti ties e, tomis sritimis, kur reikia e, pagerinti situaciją. Nu, perduodu žodį Torneriui. Ačiū, Mėly kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Kardifui už šią specialiąją ataskaitą. Patiktas labai įdomus metodas, kalbant apie agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus, jie taip pat yra svarbus. Na, bet dabar trumpai norėčiau pasidalinti savo patirtimi apie Naująją Zelandiją, kur mes buvome nuvykę 90-metyje e, ir e, stebėjome, kaip ten e, teikiamos subsidijos. Tai siekia 30 procentų PVB, BVP vertės Taigi buvo vertinama, e, vertinamos realios kainos. Mano manimu, mes galėtume pasiremti šią patirtimį ir pasižiūrėti, kaip galėtume pagerinti situaciją žemės ūkija e, čia. Nes matome, kad kartais iš subsidijų e, Subsidijų neužtenka, kad būtų sukurtos tvarios struktūros ir sistemos. Galbūt subsidijas reikėtų pakreipti kitą kryptimi, kad būtų padaryti kažkokie pakeitimai, tačiau, kad jie išliktų, reikia papildomų priemonių. E, kalbate apie, apie ketvirtą punktą E, buvo minėtas 1,3 procento lygis ir e, netitiktis nustatytos valstybėse narėse. Tad e, man kyla klausimas, kuriuose valstybėse rezultatai geresni, o kuriuose prastesni. Ir ar valstybės narės yra įpareigotos atlikti tokius e, rizikos ir netitikimų įvertinimus. Mano manimu, e, e, šiuo atveju e, biurokratinė sistema yra palyginti sudėtinga. Kalbant apie 18-19 punktus, taip pat e, yra ką pagerinti. E, galime pasiremti Rumunijos, Bulgarijos ir Prancūzijos e, pavyzdžių, turiuomenį lėšų įsisavinimo lygį. Nes kai kur tas įsisavinimo lygis tikrai žemas. O štai Danijoje situacija tikrai geresnė. Danai nuveikė puikų darbą. Tad kyla klausimas, kodėlgi tie skaičiais ir, ir statistika taip skiriasi. My, my thanks, uh, the... Dėkuoju, pirmininkė. Noriu ypatingai padėkoti mūsų pranešėjui ir ponui Kardifui. Eina kalba apie labai svarbius klausimus, kuriuos čia keliame. Uh, Trumpai e, pasakysiu, kad apskritai e, sveikinu pranešėjo atliktą darbą ir jo akcentuotas mintis, tačiau e, norėčiau dar papildomai pasakyti, kad labai sunku pakankamai akcentuoti, kaip svarbu laikytis riziką paremto požiūrio. Turime toliau čia dirbti. Vėlgi, e, derinant šį darbą su darbu skirtų prašiausiai e, dirbančiomis valstybėmis narėmis, mes turime užtikrinti, kad pagrįst ta kontrolė yra įmanoma, nepadidinant per nelik naštos. Žinoma, mes turime ieškoti pusiausviros, kad e, remdamiesi riziką pagrįstų požiūrių e, mes nepradėtume švaistyti valstybinarių pinigų. Bet čia būtent valstybės narės turi užtikrinti, kad e, kontrolė bus vykdoma ten, kur jos tikrai reikia. Kad e, ji bus atliekama ten, tiksliai ten, kur tai yra reikalinga ir tai yra valstybių narių. Atsakomybė užtikrinti, kad tas požiūris funkcionuotų, veiktų. Bet apskritai, man patinka tai, ką aš matau e, ataskaitoje. Pavyzdžiui, devintajame straipsnėje sakoma, kad yra e, tam tikrų e, galimybių ar metodų, kurie nereikalauja daugiau ir daugiau patikrinimo, bet vis tiek e, gali duoti tinkamą rezultatą ir e, turi remtis būtent rizikos lygių. Frau Kollegin Labajova. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū už puikų pranešimą. Trumpai keletas pamastymų ir, ir, ir vienas klausimas apie ateitį. Čia abiems ir pranešėjai, ir ponai Kardifui juos adresuoju. Uh, kaimo plėtros reikalai vis labiau labiau suprantami kaip sanglaudos ir konkurencingumo reikalai, o ne kaip, taip sakant, tradicinė žemės ūkio politika. Tai atspindi, žinoma, dabartinį ekonominės veiklos statusą žemės ūkija. Na ir dabar e, pastaruoju metu vis daugiau e, politinių galių įgauna vietinės veiklos grupės. Kitaip sakant, atsiras vis naujų vienetų, kurie e, prašys ES finansavimo, dažnai tai įgis tam tikrų eksperimentinių projektų formą ir aš norėčiau paklausti, ar auditorumai e, svarsto apie tokių naujų vienetų atsiradimą, apie tą naują uh, situaciją ir ar nereikėtų pranešėjai irgi kažkaip tą naujai atsirandančią situaciją spindėti pranešime. Dėkui. Aš štai ko norėčiau paklausti komisijos e, trečdalis patikrų pasirodė esančios neveiksmingos, e, ką veikia komisija. Pagal audito rūmus e, veiklos planai pateikti per vėlai. Valstybės narės e, deklaruoja pernelyg didelės išlaidas, taigi valstybėms narėms tarsi pernelyg daug yra skiriama lėšų. Aš direktoriui Longo norėčiau adresuoti šitą klausimą. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už dokumentą, kuris tikrai yra labai tiksliai parengtas ir mus paskatins susimastyti. Norėčiau padėkoti ir audito rūmų nariams, mūsų kolegoms už ataskaitą, kuri tikrai e, dės didelį indėlį į mūsų tolimesnį darbą, ypač prasidėjus naujajam programavimo laikotarpiui. Mes ypač stengiamės pagerinti situaciją šioje srityje, sutaupyti ir veikti veiksmingiau, turiuomenį kaimo plėtros programas. Daug dėmesio skiriame e, investicijoms viešajame ir privačiajame sektoriuje. Tad norėčiau priminti, kad komisija ėmėsi aktyvesnė, aktyvesnio ir e, veiksmingesnio požiūrio. Pastaraisiais metais mes daugiau dėmesio skiriame išlaidų, išlaidų specifikai. Mūsų nuomonė, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis mes galėsime veiksmingiau panaudoti lėšas, kurios yra numatytos dabartiniam e, programavimo laikotarpiui. Komisija taip pat džiaugiasi e, auditorumų pateiktą ataskaitą ir e, pateiktais pasiūlymais. Šias rekomendacijas atspindi ir pranešėjo E, dokumentas. kalbant apie šis, visas rekomendacijas, yra gal kai kurių dalykų, su kuriais mes nesus, e, ne, kuriems nepritarėme, tačiau bendrai manome, kad šią ataskaitą tikrai labai išsami, yra pateikta nemažai gerų pavyzdžių, kurie tikrai galėtų būti sėkmingai panaudoti valstybių narių. Na, nu, dabar prasidėjo naujas programavimo laikotarpis, taigi tai puikus e, laikas įgyvendinti audito rūmų rekomendacijas. Kaip e, žinome, yra pateiktas kontrolinis sąrašas, kuris e, turėtų padėti įvertinti rizikas, atsižvelgiant į visas priemonės, kurios įgyvendinamos kaimo plėtros projektuose. Ir šie kontroliniai sąrašai yra parengti e, valstybėms narėms. Taip pat e, mes pabrėžiame, kad e, veiksminga valdymos ir kontrolės sistema turi būti užtikrinta valstybių narių lygmenių. Ir ji yra labai svarbi siekiant užtikrinti sėkmingą ekonominį vystimąsi. Ypač tai labai svarbu padaryti, kuomet dotacijos yra paskiriamos ir kuomet išmokos lėšos yra išmokamos jau patvirtinus projektus. Komisija taip pat atlieka reguliarias e, patikras, remdamasi daugiametę e, programą, e, atsižvelgiant į rizikos veiksnius apie tai jau kalbėjome. Na ir komisija ir toliau e, planuoja e, pateikti gairias valstybėms narėms na ir bendradarbiavimas su nacionaliniais ir regioniniais e, partneriais tęsis ir toliau. Labai svarbu dalintis gerąją praktiką kaimo plėtros srityje ir ypač kaimo plėtros tinklo e, rėmose. Mes e, jau organizavome ne vieną darbo grupę, buvo, jos buvo skirtos aptarti esminės problemas. Kalbant apie klaidų normą, e, reikia imtis konkrečių veiksmų, kad panaikintume tos trūkumus, kuriuos nustatė komisija ir auditorumai. rūmai. Taip pat norėčiau pabandyti atsakyti į, e, ir sureaguoti į kitas pastabas, kurios buvo išsakytos. Nemažai kas nerimauja dėl komisijos realių veiksmų. Galiu pasakyti, kad kalbant apie e, korekcijas e, ir auditą, auditus atliktus per pastaruosius trejus metus, Tai buvo e, analizuojama maždaug 220 milijonų eurų e, išlaidų, o 2013 metais buvo paskaičiuota, kad e, valstybės narės susigražino 98 milijonus eurų. Taigi Tai yra mūsų darbo rezultatas, yra ir kitų e, svarbių rezultatų, ir, kurie padėjo pagerinti situaciją. Kalbant apie Naujosios Zelandijos atvejį ir tikrai galėtume pasvarstyti apie galimybę per, perkelti Naujosios Zelandijos modelį mūsų e, sąjungai, tačiau nepamirškime, kad situacija Zelandijoje ir čia yra visai kitokia, tad tai gali būti e, sudėtinga padaryti, nors pasiūlymas tikrai įdomus. Kitas kelias būtų supaprastinti nacionalinės taisyklės, tai taip, tam taip pat skiriame daug dėmesio. Taip pat dar norėčiau pabrėžti, kad ypač daug dėmesio skiriame vietos plėtros iniciatyvoms. Taip pat rūpinamės inovacijomis žemės ūkio srityje. Tai viena iš svarbiausių temų nauja, naujajame programavimo laikotarpyje. Na ir taip pat atsižvelgiant į parengtus dokumentus, mes ir toliau stengsime dirbti šiuose srityse. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų visus užduotus klausimus, e, ponė pirmininkė. Der Angemessenheit der Preise, da hätte ich schon gerne noch was gehört, die Frage, wenn wir. Dėl kainų tinkamumo klausimo. Norėčiau daugiau apie tai išgirsti, jeigu valstybės narės uh, pateikia skaičius, kurie pernelyg aukšti, tai kaip jūs į tai reaguojate, kaip jūs e, apsprendžiate, ar tinkamas tos kainos ir, ir tada kokiu veiksmu įmatės. Taip, e, žinoma, mes ėmėmės veiksmų, e, finansinių korekcijų Tačiau turiu pabrėžti, kad ateitis bus visai kitokia negu kad praeitis. Mes ėmėmės mokymų, švietimo programų, kad šios problemos būtų išspręstos. Mes norime aiškiai e, įvertinti išlaidas ir kainas auditorumai sukritikavo kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, referencinės kainas, kurios visiškai netitinka rinkos kainų. Į tai mes tikrai atsižvelgsime ir tokių klaidų dabartinėme programavimo laikotarpyje tikrai neliks. Jų neliks, nes mes taip pat vykdome sisteminę e, informacijos analizę, informacijos, kurią mums patikė valstybės narės. Taigi mes laikomėmės e, programų būtent tam, kad tokių problemų ateityje išvengtume. Žodis panai Kardifai. Dėkoju. Manau, kad gana entuziastingai nuteikia paskutiniai pasisakymai. Panas Torelis išvyko, bet e, jis uždavė keltą klausimų, kurie tiktų ir mano pranešimui, ir e, kitam, kuris dar vėliau bus aptarnėjamas. Taigi grįžtant prie palyginimo su Naujaja Zelandija, tai komisija jau pasakė, kad padėtis labai skirtinga bet e, matyt, panas Turis daugiau kalbėjo apie dotacijų bendrąjį principą, ar jis iš vis yra ko vertas. Ir e, veiklos auditus, e, kuriuos mes dabar atliekame, tie, tie veiklos auditai matyt ir pademonstruos, ar veiksminga ta sistema, ar nėra ji veiksminga. E, Kiti klausimai su, tom, susiję su e, aukštosiomis politinėmis siekiamybėmis, tikslais, tokie kaip e, maisto sauga, e, žemės ūkio kontekstai ir taip toliau, daugiau turėtų būti matyti jūsų sprendžiami. E, toliau e, buvo pastaba apie tų sistemų atitikimą rizikos lygiui. Būtent tą mes čia ir e, siūlome. Dilema komisijai ir visiems auditoriams apskritai yra ta, kad iš vienos pusės tarsi e, norimasi e, patobulinti reikalus e, daugiau kontrolės taikyti, bet tai yra susiję su didesniais, didesniais kaštais ir tada reikia labiau atsižvelgti į rizikos lygį. Ir e, mes nekritikuotume, pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, ar valstybės narės e, bandymo daugiau kontrolės dėmesio skirti aukšto, aukšto lygio dotacijai, dideliai dotacijai. Tad tas rizikos suvokimas ir, ir rizikos kiekybinis vertinimas ir prisiderinimas būtent ir yra tie dalykai, apie kuriuos mes ir kalbame. Taigi apskritai e, džiaugiamės, kad e, reakcija į mūsų ataskaitą teigia, yra teigiamai priimta. Ta ataskaita skirta ir jums, valstybės narėms, mokėjimo agentūrams. Mes žiūrime į tą ataskaitą kaip į praktinį, e, lengvai suprantamą, įgyveninamą ataskaitą, dokumentą. E, Na, o aš įsivaizduoju, kad jūsų komitetas e, po dviejų, trijų metų turėtų vėl e, paklausti komisijos ir mūsų, ar neturėtume mes naujų praktinių rekomendacijų dėl to, ar mūsų ataskaita faktiškai ką nors pakeitė vietoje. E, iš tikrųjų, eina kalba apie 50 milijardų eurų per programavimo laikotarpį, jeigu 2 e, procentus e, sutaupytume, tai jau e, milijardas ir tai tikrai galėtų kiti naudos gavėjai tuos pinigus gauti ir panaudoti savo projektams. Tad iš tikrųjų tai yra labai praktinis dalykas ir labai didelė praktinė nauda. Visiškai nekalbame čia apie kišenpinigius. Dabar kolega Valčytis prašo. Ačiū pirmininkė, labai trumpai dėl Naujosios Zelandijos ir ES. Tai Naujoji Zelandija niekada nebuvo atsisakiusi žemės ūkio politikos kaip vienos iš svarbiausių savo ekonominės srities. ES keletą dešimtmečių buvo tą padariusi ir tik tai prie toj kadencijai mes visi priėmėm, kad tai yra strateginė mūsų sritis ir pradėjome dėti tam tikras pastangas. Dėl Danijos, Bulgarijos, e, buvo paminėta Rumunijos Tai iš tikrųjų per paskutinius dešimt metų vyko didžiulė plėtra ES ir skirtingos valstybės su savo skirtinga ekonominė struktūra, ypatingai žemės ūkio įsivystimo lygių, įstojo ES ir natūralu, kad klaidų lygis dar šitose valstybėse, Bulgarija, Rumunija, yra šiek tiek didesnis, todėl kad jos neturi tokios patirties kaip Danija, kurie eilė dešimtmečių naudojasi įvairiom dotacijom, ne tik tai žemės ūkio srityje ir kitose srityse, pakėlė savo ekonomiką, e, užsitikrina savo rinkas ir tai yra du skirtingi dalykai. Ir mes iš tikrųjų turime tom valstybėm, tom institucijom padėti, kad jos ateityje galėtų kuo greičiau transformuoti savo šiandieną nevisiškai teisingai veikiančias sistemas. Todėl aš ir kalbėdamas apie bendrąjį principą ir šiandieną esu įstikinęs, kad mes turime pasiekti, kad tiek komisija, tiek auditorumai turi turėti tiesioginį online prieigą prie mum reikalingų duomenų kiekvienoje valstybėje narėje. Ir tada nereikės jų prašyti, o mes patys galėsime pasižiūrėti, kuriuose srityse viena ar kita valstybė daro klaidas ir žymiai anksčiau užkirsti arba prevenciškai paklausti, kodėl taip yra ir atlikti tam tikrus tyrimus. O čia iš tikrųjų turim pastebėti, kad yra ir teigiamų požymių, kad valstybės narės, kaip ir Europos komisijos atstovas paminėjo, e, daro tam tikrus poslinkius, gerinant savo e, apskaitos ir įgyvendinimo sistemas. Ir tikrai dar kartą noriu padėkoti auditorumam, suprasdamas, suprasdamas, kad tai yra nelengvas uždavinys kiekvienoje valstybės narėje įsiaiškinti tam tikrą problematiką, ypatingai žemės ūkės rytyje. Ačiū. Danke, das geht übers Relais, übers Englische, deswegen. Ačiū. Laukiau, kol nuskambės paskutinis vertėjų žodis, kad tiksliai išgirščiau, ką jūsų minti. Aišku, dėl to, kad reikėtų po trijų metų mums grįžti prie tokios ataskaitos, tai tikriausiai mes tą ir padarysime. Ir gal a, ponas Kevinas Kardifas mums padės Toliau, gaunant informaciją ir stebint, kas vyksta žemės ūkija. Aš, kai dirbau anksčiau, sakiau, kad tikrai niekas nesirūpina, nežiūri, ar nurodytos klaidos ištaisytos ir ar jų lygis mažėja. Ta aš sakiau dar praeitą kadenciją. Na kągi, o labai svarbu iš tiesų kalbėti apie klaidas ir yra kita specialioji auditorumo ataskaita su kaimo plėtros lėšų panaudojimu susijusios klaidos, kokios jų priežastys ir kaip jas pašalinti. Ir todėl man dabar džiugu suteikti žodį auditorumų atstoviai poniai Budbergytėje. Pone pirmininkė, garbus nariai, ponios ir ponai, man labai malonu pristatyti Jums mūsų specialiąją ataskaitą, kurioje nagrinėjame uh, kaimo plėtros rytie pasitaikusias klaidas. Nuo 2011 iki 2013 metų vidutinis klaidų lygis sudarė 8,2 procentus. Čia remiuosi mūsų patikimumo deklaracijų duomenimis. Investicinės priemonės sudarė du trečdalius šio, e, šio procento, o visa kita buvo susiję su parama, kuris skiriama plotais. Apskritai, teismas nustatė, kad pagrindinės klaidų priežastis buvo tokios. Nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių, pažeidžiamos investicijos priemonėms taikomos sąlygos, neatsižvelgiama į žemės ūkio aplinkos sauginius reikalavimus, tais atvejais, kai skiriama parama susijama su um, žemės plotu. O dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie uh, klaidų priežastis, ypač e, sąsajoje su investicinėmis priemonėmis. Viešosios įstaigos dažniausiai darė klaidas dėl to, kad nesilaikė viešųjų pirkimų taisyklių. Labai rimtų pažeidimų nustatyta kontraktų pasirašymo srityje nes daug sutarčių buvo pasirašoma neskelbiant e, konkurso arba nepagristai. Taip pat buvo netinkamai taikomi atrankos kriterijai ir nevienodos sąlygos sudaromos viešųjų konkursų dalyviams. Todėl kai kurie a, naudos gavėjai gavo daugiau sutarčių negu anksčiau. Tinkamumo taisyklės. Jos pažeidė tiek viešosios įstaigos, tiek a, privatus naudos gavėjai. Kodėl? Todėl, kad naudos gavėjo projektas netenkino reikalavimus arba buvo netinkamai nurodytos atskirų punktų išlaidos. Ir nors tikrai daugumui atvejų pažeidimai um, nebuvo piktybiški, tačiau kai kuriais atvejais mes nustatėme piktybinius pažeidimus ir apie tokius naudos gavėjus pranešėme Olafui. Teismas nenustatė uh, klaidų, pavyzdžiui, įgyvendinant tokias paprastas priemonas kaip jaunieji ūkininkai. Uh, nes e, pagal šią programą reikalavimų nedaug ir dažniausiai išmokamos nustatyto dydžio sumos. Tačiau, jeigu pažiūrėsime į kitą priemonę, papildomą e, kuriama vertė žemės ūkėje ir miškininkystėje, tai čia klaidų lygis labai didelis. Ir e, tikrai reik, mes pastebėjome, kad dažnai buvo bandoma apeiti taisyklės. Mes manome, kad e, valstybės narės turėjo pakankamai reikalingos informacijos, kad imtųsi atitinkamų veiksmų, tačiau arba jie nesinaudojo, arba tiesiog tokios informacijos neieškojo. Tačiau yra nebejotinai ne tik blogų, bet ir gerų dalykų. Mes nustatėme geros e, patirties pavyzdžių. Ir da labai dažnai klaidos, kaip parodė praktika, atsiranda todėl, kad ūkininkai nevykdo aplinkosauginių reikalavimų žemės ūkio srityje, nes jie nėra absoliučiai privalomi. Todėl teismas mano, kad reikia ištesyti pagrindinės priežasis tam, kad ūkininkai laikytųsi aplinkosauginių reikalavimų. Toliau, veiksmų planas kurį inicijavo komisija tam, kad būtų uh, ištaisytos klaidos pasiteisino. Tokio plano reikėjo, tačiau valstybės narės nepakankamai gerus planus parengė, kad būtų įmanoma a, nuolatos taikyti juos ir ištaisyti klaidas. Be to, ES teisinė bazė 14-20 metų numato tokių teisės aktų, kurie leis sumažinti e, klaidų lygį, bet reikalinga, kad daugiau iniciatyvos e, savo teisėkūros rytėje rodytų valstybės narės. E, mūsų auditorumų nuomonė, jeigu norime teisingai gyvendinti kaimo plėtros politiką, tai mums reikia tinkamai subalansuoti pirmiausia tai tikslus kurių siekiame ir labai detalės taisyklės, kuriomis privalu vadovautis. Tam, kad būtų pašalinti nustatyti trūkumai, audito rūmai rekomenduoja, kad komisija um, įvykdytų taisomuosius veiksmus, kurie skirti klaidų priežastims pašalinti, o valstybėms narėms turėtų komisija teikti labai išsames gairias, kad e, būtų galima užkirsti kelią bandymams apeiti taisyklės arba netaikyti viešųjų pirkimų um, taisyklių bei kad būtų įmanoma lengviau atlikti administracinius patikrinimus. Komisija taip pat turėtų žiūrėti, kaip yra vykdomi kaimo plėtros projektai įvairių lygių ir todėl nacionalinio lygio auditų vykdymo taisyklės turi dėrėti su bendrosomis taisyklėmis. Komisija ir valstybės narės taip pat privalėtų išanalizuoti, kiek galima panaudoti paprastesnių priemonių gyvendinimo srityje sukauptą patirtį įgyvendinant kritas priemonės, bet nekeliant tokiu būdu uh, Um, pavojaus, jog nebus pasiekti bendrėjai tikslai. Svarbiausias dalykas, kad tikrai būtų nauda gauta už investuojamus pinigus. Tiek iš mūsų pusės ir mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū, tai labai svarbi ataskaita. Mes um, pakvietėme ir Žemės ūkio komiteto narius atvykti į mūsų um, posėdį. Ponas Poška. Na, pirmiausia, noriu padėkoti poniai Budbergytei už labai išsamų pristatymą dabartinės padėties. Nes tokiu būdu mes žinome ne tik tai, ką nustatė auditas, bet taip pat e, mes išgirdome ir minčių, kaip sumažinti dabartinį klaidų lygį. Jeigu kalbėsime atvirai, klaidų lygis šiame sektoriuje yra kur kas didesnis, negu mes norėtume. Ir Ne vieną kartą komitete buvo kalbama, kad klaidų lygis um, turi būti toks, jog jis būtų priimtinas. Ir dabar apie patį klaidų lygį nekalbėsiu, bet pakalbėsiu apie pačią ataskaitą. Ir noriu pažymėti, kad pirmiausia turime pripažinti, jog valstybės narės ir komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų sumažintas klaidų lygis. Um, kad būtų tinkamai panaudojamos lėšos, kas ypač aktualu e, esant dabartiniai finansiniai ir ekonominiai situacijai buvo imtasi nemažai tų išteisomųjų veiksmų, kurie nurodyti specialiojoje ataskaitoje. Ir aš manau, kad tiek valstybės narės, tiek komisija pasiryšusios ir toliau žengti tokiu keliu. Kita vertus, jūs raginate komisiją labai atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamos kaimo plėtros programos. Ir todėl vienas iš būtinų žingsnių, kurį turime imtis, jeigu norime gauti gerų rezultatų, yra štai koks Komisaras Hagenas aiškiai pasakė kovo mėnesį, kad nepakankamai imtasi priemonių, kad kontrolė nepakankama ir todėl jis per savo kadenciją ketina e, būtent griežtinti kontrolę. Aš noriu pasakyti, kad dar vienas dalykas, jog reikia atkreipti dėmesį ir reisyklių supaprastinimą. paprastinimą Apie tai ponas Hagenas irgi kalbėjo, nes supaprastintos taisyklės gali padėti sumažinti klaidų lygį. Jeigu mes to nepadarysime, tai tikrai klaidų lygis nemažės, o ko gero ateityje net didės. Tarybos atitinkamos darbo grupės pabandė apibrėžti nustatyti taisyklės, kurių turės laikytis ūkininkai. Tačiau koks rezultatas tų taisyklių? Priimta per 500 puslapių apimties teisės aktų. Tai reiškia, kad ūkininkai turi susipažinti su visomis tomis taisyklėmis ir išmokti, kaip jas taikyti. Komisija, man regės, turėtų faktiškai atkreipti dėmesį ir į tai, kad klaidų lygis turi būti skaičiuojamas um, vien, taikant vieningą metodą. Nes tas klaidų lygių skaičiavimo metodas, jeigu jisai nebus suvienodintas, komplikuoja visą situaciją. Aš pritariu auditorumų išvadai, kad atitinkamuose sritise valstybės narės turi kuo greičiau imtis išteisomųjų veiksmų, bet tam reikalinga gauti aiškias gairias ir rekomendacijas. Dar svarbu atkreipti dėmesį į viešųjų pirkimų taisyklės, jos turi būti aiškios ir gerai suprantamos ir nebejotinai taikomas o jas pažeitus turi būti taikomos sankcijos ir nuobaudos. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, norėčiau paraginti komisiją, kad jie atliktų detalę išlaidų analizę ir e, kaip išlaidos e, sėtinos su klaidų lygiu atskiruose valstybėse narėse, nes tokia analizė padėtų nustatyti, kokiu priemonių pagalba ateitie galima sumažinti klaidų lygį. Ja, der Kommission das Wort gebe, hätte ich schon gerne noch ein paar. Dėkui prieš suteikdama žodį komisijai, pati norėčiau keltą klausimų užduoti. Panašymas gana sensacingas. Ataskaita gana sensacinga, nes pirmą kartą viešai pasakoma, kad e, komisija savo metinėje ataskaitoje neteisingai apskaičiavo klaidų lygį. Kodėl yra tokie ženklų skirtumai tarp klaidų normas, kurią rodo auditorumai ir komisija. E, man atrodo, savo kasmetinės veiklos ataskaitoje jūs kalbate apie 5,8 procentus, auditorumai mini 8,2 procentus. Ką ketinate daryti, kad e, tas skirtumas tarp skaičių nebūtų toksai didelis? E, tokia tendencija neramina mane, man atrodo, kad e, mokesčių mokėtojų pinigų apsauga yra mūsų bendra atsakomybė. Kitas dalykas, girdėjome, kad 1,3 procentai atsiranda e, dėl to, kad nesilaikoma ES taisyklių 6,5 ar 6,9 dėl to, kad nesilaikoma nacionalinių taisyklių. Tai kaip čia yra e, su tuo, e, kabutėse, taisyklių patobulinimu, ar nereikia čia kažkokių papildomų mokymų siekiant čia tą gold plating problemą išspręsti. E, taip pat e, čia kalbama apie sukčiavimo atvejus, tyčinio sukčiavimo atvejus, kiek mes suprantame, kiek tokių bylų atsidūrė Olafo akiratyje, kiek tokių bylų yra perdota Olafui. ar e, iš tikrųjų yra tokia problema ir pasiremdama jūsų atsakymu, tada aš jau galėčiau kreiptis į Olafą informacijos. E, atrodo, kad naudos gavėjams iškyla nemažai problemų dėl to, kad e, vietinės taisyklės yra pernelyg sudėtingos ir e, ar negalėtumėte pasakyti, ką jūs ketintumėte čia nuveikti. Steiksiu žodžiu dabar ponui Longa. Ačiū pirmininkė, dėkoju taip pat ir auditorumų atstovai ir pranešėjai. Ačiū už pateiktą ataskaitą. Komisija labai džiaugiasi dėl šios ataskaitos, tai yra svarbus indėlis į mūsų ir valstybių narių darbą siekiant sumažinti klaidų lygį. Iš tiesų dabartinis klaidų lygis yra netoleruotinas. Manau, jog audito rūmų išvados patvirtina komisijos darbinio dokumento išvadas. Šis dokumentas buvo perdotas tiek parlamentui, tiek tarybai. Ir visi komisija ir auditorumai sutarė dėl to. Taip pat norėčiau pasakyti, jog E, kaimo plėtros politikos e, tikslai yra ambicingi, o kontrolės lygis galbūt yra šiek tiek per žemas, dėl to ir atsiranda toks aukštas e, klaidų lygis. Kaimo plėtra yra bendra valstybių narių ir ES institucijų kompetencija. Valstybės narės įgyvendina taisyklės, o komisija jas kontroliuoja ir stebi. Negalime laimėti karo, jei mums nepadės valstybės narės ir jų atitinkamos institucijos. Dauguma trūkumų ir netikslumų Tai yra 84 e, procentai klaidų yra susiję su nacionaliniu ir regioniniu taisyklių pažeidimais. Komisija visiškai pritarė audito rūmams ir jų atstovams. Jie sako, jog valstybės narės galėjo ir turėjo išvengti daugumos dabar nustatytų klaidų. Taip, 8,2 procento klaidų lygis yra tikrai didžiulis ir tai yra niekam nepriimtina. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad e, lėšos buvo panaudotos netinkamai ir, ar kad buvo pas, nepasiekti e, nu, e, nustatyti tikslai. Komisija atlieka taikomasiose priemonės, ypač jeigu pastebima, kad yra kažkokių e, problemų ir taip mes apsaugome ES biudžetą. Be to, kuomet yra nustatomos kažkokios klaidos ir netitikimai, valstybės narės e, yra įpareigojamos imtis taisomųjų priemonių. Tad komisijos nuomonė administracinė kontrolė turėtų būti išplėsta. Na, ir komisija atlikdama atitikties auditus e, sistemiškai e, tikrina, ar e, galima būtų numatyti papildomų kontrolės sistemų ir atvejų. Kalbant apie 2012, komisija atkreipė dėmesį į aukštą klaidų lygį ir paprašė valstybių narių parengti veiksmų planą. Šie veiksmų planai yra sistemiškai tikrinami komisijos. Kalbant apie priežiūrą, apie tai pabrėžia ir pranešėjas, ir audito rūmų atstovė, mes jau suorganizavome keturis seminarus su visais suinteresuotais asmenimis. Taigi dedame pastangas kartu su audito rūmų kolegomis, kad situacija būtų pagerinta ir kad tie seminarai duotų naudos. Kalbant apie veiksmų planus numatytus gegužės mėnesiui, Mes taip pat e, atsižvelgiame į auditorumų ataskaitą ir planuojame kovoti ir mažinti klaidų lygį. Mes taip pat parengėme ne vieną dokumentą apie e, e, skleisti informaciją apie kaimo plėtros projektus, galimybę supaprastinti išlaidas, e, apie viešųjų pirkimų taisyklės. Na ir komisijaks e, e, susitikimus, mokymus su mokėjimo agentūromis. Mes, kaip jau sakiau, parengėme informaciją, kaip galima būtų sukonkretinti mūsų veiksmus, kokios yra konkrečios viešųjų pirkimų taisyklės, supaprastinto išlaidų skirimo galimybės e, ir taip pat e, atkreipiame dėmesį į aplinkosauginius aspektus. Kiekviename seminare dalyvauja tiek komisijos, tiek auditorumų, tiek atitinkamų valstybių narių atstovai. Ir e, esu įsitikinęs, kad iki 2020 metų mes tikrai ištaisysime tas klaidas, kurios buvo užfiksuotos e, praėjusiame programavimo laikotarpyje. Manau, kad tikrai imamės pakankamai priemonių, kad tai būtų padaryta. Ir Mes taip pat e, planuojame, jau e, parengėme naują e, sistemą ir planuojame ir toliau bendradarbiauti su mokėjimo agentūromis, taip pat su vietos regioninėmis institucijomis. Taip pat labai svarbu, jog išlaidos būtų, kad išlaidas būtų galima patikrinti ir jų naudojimą stebėti. Kalbant apie dotacijų mokėjimo sustabdymą, mes e, taip pat numatome e, galimas priemonės ir valstybės narės taip pat turės imtis e, savo priemonių daugiametės, e, daugiamečio e, finansinio laikotarpio e, metu. Žinoma, mes turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad tai būtų įgyvendinta sėkmingai. Tačiau aš manau, kad jau nuo 2013 metų rezultatai ėmė gerėti ir, mat, ir jau dabar matyti, kad klaidų lygis mažėja. Taip pat e, organizuojami dvišaliai susitikimai su komisija, audito rūmais ir kitomis institucijomis. Tad komisija galės pateikti išsamesnės gairias valstybėms narėms, kad jos sėkmingiau išvengtų klaidų. Taip pat e, norėtume sukurti gerosios praktikos e, keitimos platformą. Na ir prieš baigdamas dar norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie komisijos ir audito rūmų pateiktą statistiką, kalbant apie klaidų lygį. Visa tai priklauso nuo pasirinktos apskaičiavimo metodologijos. Metodai, kuriais remiasi komisija ir audito rūmai, yra skirtingi. Pastaraisiais metais mes parengėme savo metodą, remiamės kontrolės duomenimis savos kontrolės duomenimis ir taip pat e, auditorumo atliktų patikrų duomenimis. Taigi mes e, vertiname visus šiuos duomenis, kad e, klaidų lygis būtų įvertintas. Taip pat gauname duomenis ir iš mokėjimo agentūrų ir taip aiškiai matome, kuriuose sektoriuose yra daugiausia klaidų. Manau, kad mes tikrai pažengėme į priekį. Na, o kalbant apie audito e, rūmų naudo, naudojamą e, metodą, jie e, patikrino maždaug 180 atvejų. Na, ir Normalu, kad e, statistikos galbūt šiek tiek skiriasi, tačiau bendros tendencijos yra tos pačios. Ir e, mūsų ir audito rūmų išvados e, viena kitai neprieštarauja. Nepaisant to, kad skaičiai galbūt šiek tiek ir skiriasi. Na, nu, dabar kalbant apie sukčiavimo atvejus. Mūsų numatyta e, strategija buvo taikoma visoms valstybėms narėms, buvo organizuojami seminarai apie e, sukčiavimo prevenciją. Ir per auditus, kuomet buvo nustatyti pažeidimai, mes apie juos informavome atitinkamas institucijas, tačiau dėja dabar negaliu pateikti Jums konkrečių duomenų apie nustatytus sukčiavimo atvejus per pastarį laikotarpį. Jeigu norite, galiu šią informaciją Jums pateikti per ateinančias keletą dienų. Šiuo metu mes bendradarbiavame su valstybėmis narėmis tam, kad iš tiesų nacionalinės taisyklės būtų supaprastintos. Ačiū, gerbama pirmininkė. Jeigu kalbėtume apie vieno procento ar pusės procento klaidų lygio skirtumus, tai šios skirtumai dėja yra net 3 ir daugiau procentų. Todėl 2014 metų sąskaitų tvirtinimo metu mes labai atidžiai analizuosime padėtį. Komisija nebejotinai rūpinasi Ir tikrai komisijos atitinkamas generalinis direktoratas bendradarbiauja su nacionalinėmis techninėmis tarnybomis. Bet jeigu jau yra problema, tai ir mūsų komiteto prievolė atidžiai stebėti, kaip visą tai vyksta. Pone Valčytė, jūs norit paklausti komisijos prašymą? Labai trumpai. Uh, Praeitį kadencijoje mes irgi labai ilgai tikinėjom, kas turėtų vis dėlto prisimti atsakomybę ir kas turėtų atsakingas būti už ES lėšų teisingą panaudojimą. Ir tai yra patogu Europos komisijai sakyti, kad čia valstybės narės turi užsimti ir daryti. Ir tada mes čia klausom įvairių pasiūlymų, kaip reikia keistis praktiką, kad bus mokymai atliekami ir panašiai. Tačiau aš esu įstikinęs, kad Europos komisija turi būti atsakinga ir tai mes turime įtvirtinti per šitą kadenciją už visų ES piliečių skirimų pinigų teisingą panaudojimą. Kaip jie tai darys, kaip jie kontroliuos, čia yra jau technikos klausimas ir tą jie turi sukurti sistemą valstybėse narėse kontrolės, kad nesitiktų tokių dalykų, kad klaidų lygis būtų 8,4. Tai turėtų būti mūsų pas pagrindinis tikslas šios kadencijos ir mes ateityje mažiau e, turėtumėm čia klausytis teorijų, kaip yra tas daroma ir manau, kad darbai iš esmės pasikeistų į gerąją pusę. Ačiū. Commission. Sì, eh, grazie Presidente. Ačiū pirmininkė. Iš esmės mes e, jums pritarėme. Reikia e, gerinti valstybių narių kontrolės sistemas. Ir šiuo metu mes būtent e, šią sritį ir esame susitelkę. Šiuo metu mes kaip tik tikriname, ar operacijos E, gali būti patikrintos. Ir mes taip pat raginame valstybės narės dar labiau supaprastinti nacionalinės taisyklės. Na ir kalbant apie taisyklių supaprastinimą, e, komisaras e, Hoganas taip pat ėmėsi bendrų veiksmų, veiksmų kad supaprastintų visą sistemą. Buvo tartasi su parlamento atstovais ir valstybių narių atstovais, su agri komitetu. Na, o taryba jau pateikė savo, doku, savo dokumentą ir savo pasiūlymus, kaip supaprastinti e, e, sistemą ir taisyklės. Manau, kad galėsime apie tai dar e, išsameu padiskutuoti ateityje, nes komisaras Hoganas tam skiria daug dėmesio. Tik viltis niekada nemiršta ir e, mes laikysimės to pačio požiūrio, o dabar žodis poniai Budabgytei. Dėkui. Visų pirma, dėl aukštos klaidų normos kaimo plėtros srityje. Tai tikrasis klausimas yra, ar, ar ta, tas klaidų lygis mažėja ar ne. Paminėsiu svarbų aspektų, nes ne vien tik tai vienas skaičius dėl klaidų normos yra svarbus, bet viršut viršutinė ir apatinė tų klaidų riba, kuri leidžia mums teikti, kad ta klaidų norma mažėja. Taigi 11-13 e, metams e, auditorumai konstatuoja 95 procentais užtikrintumu, kad ta klaidų norma mažėja ir jos ribos yra 6,1 aukštesnioji ir 3 mažesnioji. Žinoma, tai e, vis tiek per aukštai, negu kad e, e, siekiamybė. Dabar dėl sukčiavimo aš turiu pasakyti, kad per keletą pastarųjų metų šešios bylos yra perdotos Olafui ir kiek mes žinome, jos vis dar yra tyriamos kol kas. Ir aš noriu taip pat pritarti pono Balčyčio pastabai, kad iš tikrųjų e, galų gale bendroji atsakomybė už tai, kaip įgyvenimas Europos biudžetas, e, ta atsakomybė tenka komisijai. E, mes visas savo rekomendacijas skiriame komisijai. Bet antra vertus, ne pirmus metus sakome, kad uh, valstybės narės turi pakankamai informacijos, kad e, pagrindinę dalį tų klaidų, kurias mes aptikome, tas valstybės narės turėjo informacijos, kuri būtų leidusi užkirsti joms kelią ir jas ištaisyti dar prieš e, deklaruojant išlaidas komisijai. Taigi, E, valstybės narės turi būti raginamas skirti daugiau dėmesio išlaidų teisingumui ir tikrumui. Bet savaime suprantama, kad komisija šiame cikle yra galutinė atsakinga organizacija, institucija. Dėkoju, paskutinis žodis dabar pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, labai Džiaugiuosi girdėdamas, kad komisija siūlo visą ilgą sąrašą įvairiausių veiksmų ir e, ketina bendradarbiauti su audito rūmais. E, tai e, yra sėkmės pagrindas. Džiaugiuosi, kad komisaras Hoganas tinkamą signalą paleido ir dabar turime toliau dirbti šią kryptimę. Turime vienodinti, sisteminti Europos komisijos audito rūmų metodiką, bet taip pat ir derinti valstybių narių metodiką. Metodikos koordinavimas ir, ir, ir informacijos apie klaidų skaičių derinimas yra absoliučiai esminiai čia. Pirminkė, e, dėkui, baigiame šio darbo tvarkės punkto aptarimą, baigiame ir rytinį posėdį, sugrįšime trečią valandą ir tada vyks klausimas apie e, situaciją Bulgarijoje ir Rumunijoje. Taigi gerų pietų ir tikiuosi, kad susitiksime po pietų.